padaryta. Daugiau negu milijonas piliečių prašo, kad būtų parengtas naujas teisės aktas. Mes didžioji dalis parlamento darių prašome to paties. Daugiau nebegalime atidėlioti. Ačiū, ponė Jurgensen. Deklaracija raštu 50-2011, kurią pateikė Binef, Atard Motardo, Dėva, Mauro ir Takula dėl E, šachmatų įvedimo į ES mokymo programas. Dabar šiai deklaracijai pritarė dauguma Europos parlamento narių savo parašais, todėl vėlgi pagal 123 taisyklę ši deklaracija bus perduota adresatui ir bus paskelbta kartu su šiuo protokolu. Suteikiu žodį ponui Binev. Kolegos, ponios ir ponai. Šiais metais e, e, mano kolega Mario Mauro ir, ir kiti, kuriems pritarė socialdemokratai ir liberalas Anutakula bei kiti, taip pat ir Nirždėva pritarė iš konservatorių reformistų partijos. E, mes visi kartu inicijavome deklaraciją dėl šachmatų žaidimo įvedimo mokyklose. Atrodo, kad nėra politinių kliūčių ir jokio iš ankstinio nusistatymo. Todėl aš noriu padėkoti pirmininkui Buzikui, kuris paremė mūsų iniciatyvą ir e, mus tuo klausimu globoja. Mes norime padėkoti parlamento administracijai ir mūsų sekretoriatų už puikų darbą. Taip padėkojame visiems, kurie pasirašė deklaraciją. Tarp e, E, tų, kuriems reikėtų ypač padėkoti, yra Jasik Vlosovič, Piotr Boris ir Minal Zver, nes e, ši idėja labai gera. Juo labiau šis dalykas bus labai naudingas ir mūsų vaikams, ir mūsų ateičiai. Čia tribūnoje šiandien turime Europos šachmatų e, sąjungos prezidentą poną Danilovą, kuris kartu su mumis rengė šį dokumentą. Jums taip pat noriu palinkėti gero savaitgalio po šio balsavimo. Labai ačiū. Ponas Binev. Kolegos, dabar pereiname prie balsavimo. Ponas Lotar Biski atsistatydino kaip GUE frakcijos vadovas. Bet, ponė Biski, viso parlamento vardu aš dėkoju Jums nuoširdžiai už darbą, vadovaujant jungtiniai Europos kairiųjų grupiai. Jūs buvote labai kolegialus e, bendradarbis, vertingas, gerbiamas kolega ir jūs išliksite mūsų parlamente, bet daugiau nebedausite grupiai. Dėkoju už Jūsų bendradarbiavimo e, dvasę. Der Glückwunsch gilt selbstverständlich auch. Ir žinoma, dabar galime pasveikinti ponę Cimer, kuri tapo naująją e, kairiųjų frakcijos vadovę. Nuoširdžiai sveikiname Jūs, gerbiama ponė. E Pone Cimer, vis tik turiu prisipažinti, kad tikėjausi, jog jūs gausit geltonų rožių, o ne raudonų. Mane tai nustebino, aš tikiuosi, kad jūs paaiškinsit, kodėl. Liberalai, kiek suprantu, išgyvena krizę. Ponas Papastamkus nori dėl darbo tvarkos pasisakyti. Aš norėčiau kreiptis į visus esančius parlamente. Dėl akivaizdžių priežasčių šiandien kalbame apie Kris Deivis pranešimą ir dėl jo balsuosime.